Porządek dzienny przewiduje głosowanie według. Ponios ir ponai, toliau pagal darbo atvarkę perinam prie balsavimo su, pagal supaprastintą procedūrą dėl pono Sonergordo 2007 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo ir konkrečiai biudžeto antrojo skyriaus susijusio su taryba. Norėčiau pateikti klausimą pranešėjui Prašom. Pone pirmininkė, pagal 173 taisyklės antrąją, antrąjį skyrių, cituoju, nariai turi teisę laisvai vykdyti savo įgaliojimus. įgaliojimus. Ir tarybos komisijos parlamento diskusijose jūs, ponė